avión. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerbiami ponios ir ponai, manau, kad galėtume po truputį pradėti savo posėdį. Manau, kad mūsų gretos dar pakankamai retos yra, tačiau kadangi laikas bėga, tai jau pradėkime nuo pirmojo darbo tvarkės punkto, tai yra darbo tvarkės tvirtinimo. Gavau ir turiu su jumis pasidalinti kai kuriomis informacijomis. Koordinatorių posėdis vyks rytoj 17.30, tai reiškia, kad šiandien visą popietę galėsime svarstyti nedaug darbo tvarkės klausimų, galbūt viso posėdžio laiko tam neprireiks, yra dar keli darbo tvarkės pakeitimai, tai šeštasis darbo tvarkės klausimas, tai yra kolegos Rikardo Zėberio parlamentinio imuniteto klausimas bus svarstamas rytoj po balsavimo, tai yra po 12 punkto, pradėsime rytoj nuo 15 punkto, tai yra nuo balsavimo dėl e, kelionės paslaugų paketo ir rinkinių, po to bus 18. Darbo atvarkas klausimas, e, kolegos Vievkos pranešimas, teisingumo vertinimas baudžiamo teisingumo ir teisinės valstybės srityje, po to 12 klausimas bus svarstomas ir teisės, teisinė tarnyba žodžiu, jeigu esu teisingai informuotas, pateiks informaciją dėl ponios e, Tain pranešimo e, naujausios e, būklės, tai yra pirmojo skaitimo procedūra, po to bus 20 ir 21 klausimai, kurie bus svarstomi kartu keismės nuomonėmis dėl. Ne, šie klausimai bus varstomi po klausimo rytoj po pietų. Lichtenberger ir Geringer pranešimai, tiek yra pirmininko pranešimų dėl darbo atvarkės pasikeitimų. Jeigu niekas neprieštaraujate, tai patvirtiname tokią darbo atvarkę su pakeitimais, taigi tą ir padarome. Kiti pirmininko pranešimai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad buvome su ponu Sairiu neformaliai susitikę ir svarstėme problemas susijusias su jo pranešimu dėl deleguotų ir gyvenimo teisės aktų ir, ir vadinamosios omnibus procedūros buvome susitikę su komisijos ir tarybų atstovais, tačiau atrodo, kad nesugebėsime susitarti iki šio šios kadencijos pabaigos. Taigi manau, kad tiek Sairio pranešimas, tiek C3 omnibus procedūros pranešimai turėtų būti teikiami plenariniai sesijai, kad būtų galima aiškiai apibrėžti parlamento poziciją dėl būsimų dėrybų. Dabar nesigilinsiu į detalės, nes dauguma iš jų žinote, kaip vyko dėrybos, nes tarybos dėrybų pozicija mums nėra tik tinkamas pagrindas toliau dėrėtis, taigi nėra prasmės per šią kadenciją dar skirti dėmesio šiems klausimams. Tiek būtų pirmiko pranešimų. Dabar trečiasis darbo atvarkės klausimas. <clears throat> Čia pristatysime tyrimo rezultatus. Norėčiau pasveikinti mūsų tarpę ponę Rozą Rafaelį, kuri yra C politikos departamento darbuotoja, Marija Eglesijas Fonkėja ir Severin E, e, Namiro universiteto atstovė. Pagal procedūrą pirmoji turėtų kalbėti ponė Rafaelė. Prašau. Ar taip yra? Dann fangen wir mit Frau Maria Iglesias. Ne, pradėkime nuo ponios Marijos Iglesias. Eh, hi, uh, I'm Maria Iglesias. Labą dieną, esu Marija Anglėsės. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui, Teisės reikalų komitetui ir konkrečiai Ros Rafaeliu už mums suteiktą galimybę įgyvendinti šį tyrimą, dirbti šioje srityje. Kaip žinote, tyrimą atliko Kija ir Namir universitetas ir po manęs kalbės um, Severindė Solji. Kalbame apie sutartinės uh, sąlygas uh, taikomas uh, autoriams, kuriejams valstybėse narėse. Impingui klasės classic serves to illustrate the very subject of. of Neseniai um, išleistoje biografijoje kaip tik apie tai ir kalbama, kalbama daug apie tai, uh, kokią galę turi autorių teisų sutartys. Okay. Let me do it. It's not, I don't know, I'm not sure it's there. Okay. This, were, this was in fact the concern of the European Parliament. Uh, ir Europos e, parlamentų rūpėjo e, techninė užduotis, kuri buvo paskelbta šiam konkursui ir e, nuo to ir prasidėjo šis tyrimas. Jo pagrindinės tikslas buvo nustatyti ir uh, atrasti priemonės, autorių teisų gynimo priemonės ir imtis veiksmų, jeigu to e, reikia. E, studijoje buvo išanalizuota e, aštuonių valstybių narių teisinė sandara, atsižvelgiant į įvairius kriterijus įvairus autorių teisių gynimo lygis, valstybės narės dydis, autorių teisių įstatymai ir įvairios e, teisinės tradicijos. Čia kalbama tik tai apie autorių teisų sutartis. Mes e, ne, neatsižvelgiame į e, konkrečias nuostatas dėl atlikėjų sutarčių. Be Creed ir Kie mes Kreipiamės taip pat ir į nacionalinių ekspertų e, tinklą. Kiekvienoje valstybėje narėje dirbo po vieną ekspertą ir atlikome taip pat e, apklausą, kurioje dalyvavo įvairūs suinteresuotieji subjektai. E, kalbėjome ir su autorių kuriejų asociacijomis. Čia jūs matote studijos turinį ir visų pirma norėčiau jums porą žodžių pasakyti apie tuos aspektus, e, kurie mūsų nuomonė yra itin aktualūs šiai studijai. Visų pirma, e, jos e, pagrindinės objektas yra pirmoji sutartis, su kuria žengiama į rinką. Tai turbūt yra svarbiausias aktas, sukūrus kūrinį ir siekiant apginti tą ekonominį turtą. Antra, e, studijoje norėjome išnagrinėti ne tik patį turinį, bet ir autoriaus e, padėtį e, susijusią su jo kūrinio panaudojimu. Ir be to, kaip matysime tolesnėse skaidrėse, yra ir kitų sutarčių, kurios daro poveikį ir šiai sutarčiai, ir autorių teisių e, gynimui, kalbant apie santykius tarp e, to, kas pirmasis naudojasi kūriniu ir tų, kurie vėliau juo naudojasi. E, visų pirma, kalbame apie naujasias technologijas, internetinę revoliuciją šią sritį. Be to, šiame kontekste yra labai svarbus e, atlyginimas. Daugeliu autorių atlyginimas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios yra sudaroma autorių teisų sutartis. Na ir galiausiai, e, taip pat kaip jau minėta, yra labai daug e, priežasčių, dėl kurių autoriai neturi dėrėjimosi galios ir e, pakankamai motivacijos e, dažnai e, yra sudaromos tokios sutartis, kurios yra labai nenaudingos autoriams. Ir čia mes norime pavaizduoti, kaip yra panaudojami tam tikri kūriniai ir būtent e, šios studijos atveju matote, kad e, sutartis, ta pirminė sutartis gali daryti įtakos e, visiems ateityje susiklostysiems santykiams. Dabar norėčiau truputį papasakoti apie tai, kas gali būti įtraukiama į sutartį. Pirmasis e, skyrius e, studijoje ir e, yra skirtas teisės nuostatoms. Šios nuostatos gali būti labai įvairaus pobūdžio. Visų pirma, išnagrinėjome aštuonių valstybių narių autorių teisų įstatymus ir palyginome, atlikome palyginamą analizę dėl oficialių reikalavimų, nes, kaip žinote, e, kai kuriuose valstybėse narėse yra reikalaujama, kad sutartis būtų sudaromos raštu. Taip pat e, kai kuriuose valstybėse narėse yra e, nustatoma sutartyje kūrinio naudojimo trukmė ir panašiai. Vokietija yra vienintelė ES valstybė narė, kurioje e, yra pripažįstamas e, teisės aktais e, atlyginimo principas ir yra įtvirtinami atitinkami šalių įsipareigojimai susijęs su kūrinio panaudojimu. Mes tuos įsipareigojimus taip pat nagrinėjome, kaip ir kitas taisyklės. Uh, Ir ši lyginamoji analizė parodė, kad um, ES teisės aktai nėra pakankamai e, suderinti. Ir um, atlyginimai, kuriuos autoriai gauna, labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Taip pat nagrinėjome sutarčių teisės e, principus, kalbėjome apie sažiningumo principą, apie e, įvairių principų įtaką kitiems e, principams e, sutarčių teisės kontekste ir e, supratome, kad šie principai gali būti pasitelkiami norint papildyti apsaugą, kuri yra numatyta pagal autorių teisų įstatymus. Bet sutarčių teisė nėra skirta visų pirma tam, kad apsaugotų būtent autorių teisės iš jos e, galima pasisemti įkvėpimo, kuriant e, tam tikrą autorių teisų gynimo praktiką, e, ginant jų poziciją. Taip pat studijos pirmajame skyriuje išnagrinėjome kolektyvinius susitarimus. Tai yra pakankamai nauja priemonė E, siekiant padidinti autorių dėrėjimosi galę. E, mes e, nagrinėjome su kolektyvinėmis sutartimis susijusią praktiką, įdomių pavyzdžių radome, pavyzdžiui, Vokietijoje pakankamo sažiningo atlyginimo kontekste, taip pat nagrinėjome Prancūzijos pavyzdžius Toliau studijos antrajame skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas aktualiausiams e, dalykams susijusiems e, su autoriaus e, padėtimi. Visų pirma, kalbėti apie skaitmeninį kūrinio panaudojimą. Čia kalbėjome apie skaitmeninių teisų turėjimą, kas būna tuo atveju, jeigu sutartis yra sudaroma internetu ir ten e, viskas nėra pakankamai aiškiai išdėstyta, kai sutartis yra labai bendro pobūdžio. Kai e, sutartyje nėra atsižvelgiama į e, naujas kūrinio panaudojimo sąlygas, naują verslo praktiką, mums buvo svarbu išnagrinėti priemonės, kuriomis galima būtų užtikrinti autorių dalyvavimą, naudojant jų kūrinius elektroninėmis priemonėmis. Taip pat siekta padėti autoriams apginti jų teisės tuo atveju, kai leidėjas dar nepradėjo naudoti kūrinio. Turi būti nuostatų dėl atvirkštinių teisų, teisų atgavimo, atkūrimo e, ir tokių nuostatų yra įvairiose valstybėse narėse, bet jos e, labai e, skiriasi. Atitinkamoje direktyvoje, apsaugos sąlygų direktyvoje yra taip pat kalbama apie teisų atgavimą. Bet šis rytis nėra pakankamai gerai suderinta. Taip pat studijoje nagrinėjome tokį klausimą, kaip sutarčių skirtumai, pusiausvėros trūkumas yra įsitvirtinusi visą apimančių sutarčių sudarimo praktika, pagal tas sutartis yra visiškai visos teisės yra perduodamos, autorių teisės ir kitos teisės. Taip pat labai įprasta sudaryti išpirkimo sutartis kai e, teisės yra perduodamos už vienkartinį mokestį. Ir e, už tą mokestį darbas gali būti naudojamas. Taip pat e, nagrinėjome tokius klausimus kaip teisių gauti atlyginimo, atlyginimo atsisakymas. Tai pasirodo yra gana paplitusi praktiką. Neseniai ES e, teisingumo e, teismas e, prieėmė sprendimą Luksan byloje susijusioje su autorių teisėmis. Mm, ir tas sprendimas yra aktualus šiuo atveju ir yra nagrinėjimas studijoje. Taip pat nagrinėjome poreikį konkrečiai aptarti um, kolektyvų valdymą ir perdavimą audiovizualinių darbų kūrinių srityje. Apie tai kalbama jau kolektyvinio teisų valdymo direktyvoje, jos penktos straipsnių trečioje dalyje. pagal kurį yra priimtinas nekomercinis licencijavimas. Ir tai reiškia, kad autorių draugijos gali išduoti nekomercinės jų teisų naudojimo licencijas. E, perduosiu dabar žodį kolegai Severin. Dėkui. Mūsų studija parodė, kad autorių teisių apsauga, kuri numatyta autorių teisių įstatymuose ir sutarčių teisėje, nėra tinkama, ypač turint galvoje šio laikinės technologijas, skaitmeninės technologijas. Autoriai nėra pakankamai apsaugoti tų esamų nuostatų, bet to tos nuostatos skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Mes savo studijoje iškėlėme kai kuriuos svarbiausius dalykus, rodančius, kad trūksta teisinės apsaugos. Pirmiausia, e, autorių teisių įstatymų nuostatos nepakankamai numato tinkamą atlyginimo mokėjimą autoriams. Tai yra tinkamas atlyginimas nėra numatytas įstatymuose. Kai deramasi dėl sutarčių, e, deramasi dėl tinkamo atlyginimo, bet susitarus tos nuostatos ne visuomet įgyvendinamos. Tai yra sutartis, dėl kurios yra sutarta, ne visuomet tinkamai yra įgyvendinama ir autorius negali gauti jokios pagalbos, kad jam būtų tinkamai sumokėta už jo kūrinių naudojimą. Daugelie šalių tas bendrasis sutarčių teisės principas, kad sutarčių teisė yra šalių teisė, taikomas labai tiesiogiai ir nėra jokių priemonių leidžiančių persidėrėti dėl sutarties, jeigu išaiškėja, kad jinai yra neteisinga. Pavyzdžiui, jei autorius yra e, sudarė sutartį prieš e, keletą metų ir po kelių metų išaiškėjo, kad jo kūrinių naudojimo apimtis visiškai pasikeitė ir reiktų persidėrėti šias nuostatas, to padaryti negalima. Dar vienas dalykas, į kurį norėtume atkreipti dėmesį, yra tai, kad daugelis sutartinių nuostatų įstatymai, kurie gina autorių, apibrėžia teisų perdavimo apimti. ir tų teisų taikymo galiojimo laikotarpį. Ir autoriai mm, nėra apsaugomi per tą autorių teisų perdavimo laikotarpį taip, kaip turėtų būti apsaugoti. Mūsų studija baigėsi rekomendacijomis, kaip geriau užtikrinti autorių teisės. Pirmiausia, autorių teisių susitarimai yra sutartis. Bet koks student, teisės studentas pasakytų jums, kad sutartis yra tam tikras sandoris, kuris numato abiejų šalių įsipareigojimus. Deja, kai kalbame apie autorių teisių sutartis, tie dvišaliai įsipareigojimai ne visuomet yra lygiavertiški. Autorius perdoda savo e, kūrinio teisės, už tai jis gauna atlyginimą, bet tas atlyginimas nemokamas iškart. Autorius tikisi, kad jo kūriniai bus naudojami remiantis e, pasirašyta autorių teisų perdavimo sutartimi. manytume, kad tose sutartise siekiant geriau užtikrinti autorių teisės turėtų būti numatyti bent jau minimalų standartai. Tai yra ta bendra nuostata, kad leidėjai e, turėtų naudoti tą autorinį kūrinį ir naudodami jį turėtų savo ruoštų padaryti tam tikrus įsipareigojimus, tai yra, kad bu, turi būti atskirti įvairūs kūrinio naudojimo kanalai. Tai yra tie, kas naudojasi kūriniais, turėtų tinkamai tais kūriniais naudotis, jei negali tinkamai pasinaudoti autoriaus kūriniais, tai jie tada turėtų gražinti autorių tas teisės, kad jis galėtų su kitais galimais naudotojais persidėrėti dėl geresnio kūrinių naudojimo. Autoriai turėtų turėti galimybę aiškiai sužinoti, kaip jų kūriniai buvo naudojami ir kokios pajamos buvo generuotos naudojant jo kūrinius, kokios pajamos buvo gautos naudojant jų kūrinius. Toliau mes manome, kad reiktų išnagrinėti neteisingų e, kontraktinių nuostatų autorių teisėse e, klausimą. Yra paslaugų e, teisėje atitinkamos nuostatos, kaip, pavyzdžiui, vartotojas įsigydamas kažką yra silpnoji pusė ir jo teisės yra ginamos, tai atitinkamai panašios nuostatos turėtų reglamentuoti ir autorių e, teisių apsaugą. Manome, kad reiktų atlikti ekonominę studiją, kuri toliau pasigilintų į autorių atlyginimus už jų kūrinių naudojimą Europoje. Tai yra labai svarbu Europos kultūros sektoriui, nes autoriai turi gauti tinkamą atlyginimą už savo kūrinių naudojimą. Taigi tas tinkamo atlyginimo, e, ta tinkama atlyginimo nuostata turi būti kiekvienoje kūrinio naudojimo sutartyje. Aiškiai turi būti nurodoma, kaip bus skaičiuojamos autoriaus pajamos, tai yra e, koks dydis nuo bendrų pajamų proporcingai bus mokamas autoriui už jo kūrinių naudojimą. reikia, kad nuolat būtų teikiamos ataskaitos apie autorių kūrinių naudojimą. Ta turi daryti ne tik leidėjai, bet ir visi, kas yra susiję su kūrinių naudojimu. Manau, kad ta tinkamo atlyginimo teisė turi būti privaloma tokiuose sutartyse. Tai turėtų būti įtraukta į bendrijos teisiną. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad autorių teisių sutartis yra kai pasirašytos jos galioja ilgam laiko tarpui ir situacija per tą laikotarpį gali keistis po keliarių metų, gali išaiškėti, kad dabartinė situacija visiškai skiriasi nuo to autorių teisių susitarimo, kuris buvo sudarytas. Dėl to dabartinės autorių teisės turėtų atsižvelgti į tą dinaminę, besikeičiančią situaciją, į tai, kad gali atsirasti naujos kūrinių panaudojimo formos. Ir e, autoriui, numatant tokią galimybę, taip pat turi būti visuomet užtikrintas e, tinkamas atlygis. Mes manome, kad e, autorių teisų sutartyje turi būti numatyta peržiūros nuostata, kad būtų galima vėl persidėrėti šią sutartį, jei pasikeitė situacija. Jei, pavyzdžiui, pasikeitė aplinkybės arba kūrinys naudojamas kitaip, negu kad buvo numatyta sutartyje. Taip pat dvigubas licenzijavimas nekomerciniam naudojimui turėtų būti numatytas tokiuose susitarimuose. Ir aišku, labai svarbu, kad Europos valstybės narės, ES valstybės narės keistųsi gerąją praktiką autorių teisų apsaugos rytyje. Autoriams yra naudingi kolektyviniai autorių teisų apsaugos susitarimai. Kai kuriuose šalise tokie susitarimai yra gana paplitę. Manau, kad reiktų apskritai juos plačiau naudoti. Autoriai turėtų būti saugomi kolektyvinių sutarčių. Ir turėtų būti apsaugoti nuo patekimo juoduosius sąrašus, jeigu jie skundžiasi, kad jų kūriniai netinkamai naudojami. Čia galėtume pritaikyti vartotojų apsaugos teisės nuostatas ir kolektyvinės sutartis apskritai geriau apsaugo autorių teisės. Dar esame pateikę savo studijoje ir daugiau rekomendacijų, dabar esame pasirengę atsakyti klausimus. Vielen herzlichen Dank für die. Labai ačiū už išsamų pristatymą jūsų tyrimo. Dabar žodis ponė Lichtenbergė, prašau. Labai ačiū. Jūs atlikote labai svarbų tyrimą mano vertinimu, nes mes jau dešimt metų baigėme nuospaudas prisirašyti ant pirštų autorių teisų tema, tačiau e, vis tiek pinigai, kurios gauna kūrėjai, nėra arba nebuvo iki šiol e, aiškiai apibrėžiami ir tą galima padaryti tik pasitelkus sutarčių teisę ir šioje srityje aš e, išvelgiu didelių sunkumų kuriejams ir autoriams pirmiausiai dėrėtis dėl savo teisų ir po to pasiekti, kad jų būtų laikomasi. Kodėl sunku dėrėtis dėl egzistuojančios monopolinės struktūros ir tiems, kurie nori patekti į rinką. Todėl esu dėkinga Jums už tai, kad atkreipėte dėmesį į pirmąjį. Iš šį aspektą vienam iš savo punktų nėra galimybės pasirinkti Jeigu autorius e, sukūrė kokį nors meno kūrinį ir norėtų patekti į e, tą meno kūrinių rinką turi dėrėti su didžiaisiais platintojais Europoje, kurie veikia. Todėl derantis dėl tinkamų sutarčių autoriai turi e, nauji autoriai, siekiantis patekti rinką, turi atsisakyti nemažos dalies savo teisų. Tai labai svarbu, kad šis klausimas būtų keliamas. Man e, labai daug dalykų krinta į akis, pirmiausiai ta monopolistinė situacija susijusi su teisų administratorių padėtimi, vyraujančia padėtimi rinkoje, turint omenyje, kad jie taip pat e, yra įtvirtinę savo monopolistinės struktūras ir <clears throat> įvairių koncertų, meno renginių organizavimo rinkoje. Dėl tokios padėties e, autoriai paprasčiausiai nedrįsta kelti atitinkamų reikalavimų dėl savo teisų, e, dėl tam tikrų nerašytų taisyklių ir įstatymų, nes kai kurie kuriejai būkštauja, kad e, paprasčiausiai neatsisakė dalies savo autorių teisų, jie neturės galimybės, e, pavyzdžiui, dalyvauti koncertuose, tapti matomi visuomenėje. Taigi norėjau paklausti, kaip atrodo atskirose valstybėse narėse padėtis susijusi su autorių teisėmis, vertinant ją mano minėtame e, kontekste, kadangi aš nežinau, kokia padėtis visose valstybėse narėse ir mums daugiausia, didžiausia nerima kelia tos e, monopolistinės struktūros, kurios viena vertus yra e, vadinamos <clears throat> visą apriepiančių paslaugų teikimo e, sistemomis, e, turint omenyje, kad tos teikiamos paslaugos iš tiesų nėra pačios optimaliausios kuriejų ir meno kūrinių autorių atžvilgių. Klausimas susijęs su sąžiningu atlyginimu ir tinkamos nuostatos įtraukimu į autorių sutartis yra labai svarbus punktas, tačiau mano vertinimu, ypač kalbant apie naujus į rinką bandančius e, patekti kūrėjus, tai jų atžvilgių labai svarbu užtikrinti sutartyse tą tinkamo atlyginimo pusiausvyrą, nes labai dažnai teisų išpirkimas, e, e, tiksliau ta vienkartinė išmoka atsisakant tolesnių teisų autorių į tam tikrus kūrinius yra veikiau taisyklė nei išimtis. Gavę tą vienkartinį išmoką, kūrinių autoriai praškai neturi galimybės gauti papildomų karinių už savo kūrinius. Ar ne, e, taip pat labai, todėl labai svarbus aspektas yra galimybė praėjus tam tikram laikui pakeisti sutarties nuostatas manau, kad dėl kolektyvinių susitarimų gali kilti šiokių tokių sunkumų. Visi žinome, kad menininkai, kuriejai nebūtinai yra tie asmenys, kurie labai domisi tokiamis temomis, neturi tam galbūt netgi reikiamos e, energijos, kad galėtų rimtai pasidarėti dėl savo autorių teisių, pasirašant atitinkamas sutartis. Todėl šios rytėje aš išvelgiu tam tikrą trūkumą, nes tikrai yra nepakankamai vien menininkams atstovaujančių organizacijų, <clears throat> kurios galėtų pagerinti dabartinę padėtį. Todėl mes turėtume šioje srityje imtis atitinkamų veiksmų, suteikti galbūt pagalbą, e, kaip į konkrečiai turėtų atrodyti šiuo metu negalėčiau pasakyti, nes e, tai yra susiję taip pat ir su vartotojų apsaugos aspektais ir šioje srityje tikrai negalima kalbėti jokiais būdais apie abiejų e, dėrybų šalių lygiai vertiškumą. E, taigi šios aspektus reikėtų atkreipti dėmesį, tačiau norėčiau pirmiausia Jums padėkoti už šį tyrimą ir Europos parlamentas iš tiesų turėtų daugiau dėmesio skirti būtinybei pagerinti kuriejų gyvenimo ir kūrybos sąlygas. Ačiū, ponas Likstrom. Dėkoju už šį tyrimą. Aš tikrai nekantrai laukiau jo išvadų. Tas problemos, kurias jūs iškelėte, iš tiesų yra realios. Egzistuoja e, didžiulis disbalansas tarp <clears throat> kūrinių autorių ir jų platintojų. Jūs e, iš tiesų esate teisus. Atrodo, kad uh, iš pirmo žvilgsnio pasirašant tinkamos autorių teisiškinimo sutartis, kuriems autoriams suteikiamos labai plačios teisės, tačiau tikrai tiesa yra ta, kad visos autorių teisės yra perdodamos didelėms e, platinimo kompanijoms. Aš pritariu jūsų pateiktam problemos apibrėžimui, vis tik kalbant apie rekomendacijas, <clears throat> tai dažnai pateikti rekomendacijas yra daug sudėtingiau nei apibrėžti pačią problemą. Vienoje iš rekomendacijų e, siūloma numatyti naudojimo prievalės e, ir, ir e, neturėtų, pažiūrėjęs, vien tik tai apsiriboti tokiu teiginiu, kad štai aš keletą kopijų dabar spausdinu ir tai jau yra platinimas. Arba, Įsivaizduokime, kad leidėjas e, išspausdina tam tikrą <clears throat> autoriaus kūrinį ir e, e, pateikia į rinką tam tikrą kiekį, tarkim, kūrinio tiražo <clears throat> ir bando pasitelkti tokius argumentus, kaip pavyzdžiui, E, ten dešimties tūkstančių eurų išleidimas rinkodarai, e, o ir nesutinka autoriui sumokėti pagėdaujamo atlyginimo. Taigi kaip į tos aspektus reikėtų atsižvelgti. Tarkim, kaip būtų galima uh, nustatyti visus šios aspektus, tarkime, kiek e, leidėjas turėtų skirti lėšų e, tam tikro autoriaus kūrinio reklamai, e, rinkodarai ir kaip reiktų su šios aspektus apibrėžtas, išvelgiant į tam, tikrą, tam tikras aplinkybės, į tam tikrą laikmetį, tam, kad po to būtų galima autoriams geriau veiksmingiau ginti savo teisės teismuose. Taigi aš nelabai turiu ką pasiūlyti, kaip e, užtikrinti visas e, šias aplinkybės ir autorių teisų šiomis aplinkybės, taigi būtų įdomu išgirsti jūsų komentarus. Taip pat jūs e, <clears throat> siūlote vadovautis sąžiningo atlyginimo ir kompensavimo principu už autorių teisės, kalbant apie muzikos kūrinius, tai Europoje e, tokių šiuo metu yra labai daug ir jie yra naudojami visomis reikmėmis. Ir tai yra tikrai didžiulė rinka. Ir e, manau, kad tinkamiau ją reglamentuojant būtų galima e, užtikrinti autorių ir kuriejų geresnės pragyvenimo sąlygas. Ar teisingai suprantu, kad jūs norėtumėte uždrausti šį rinkos segmentą, jeigu taip, ar tai sąlygotų tam e, tikrus visiškai tam tikras nepagėdavimas, e, turėti tam tikrų nepagėdavimų padarinių. Tarkime, įsivaizduokime, kad Nokijos e, skambučio melodija yra naudojama trilijonus kartų visur ir, ir visada. <clears throat> tai e, galėtų tariamai reikšti taip pat tam tikrą autorių teisų pažydimą, nes galima būtų įsivaizduoti, kad Nokia yra kažkokiam autoriui sumokėjusi už šios melodijos e, sukūrimą. E, ir tokiu būdu e, nemokamas jos naudojimas būtų autorių teisų pažeidimas. <clears throat> Tai čia būtų tik tai tos kraštutinis pavyzdys, tačiau tarkime įvairiose televizijos laidų anonsuose yra naudojami tam tikri muzikiniai šaukiniai. Ir ar jūs siūlote, kad e, būtų draudžiama žinių ar kitoms televizijų laidoms, tarkime, pasinaudoti įvairiais e, muzikos kūriniais kaip šaukiniais, kuriais e, būtų pristatomos tam tikros laidos. <clears throat> Ar tokie E, pavyzdžiai yra e, suderinami su jūsų pasiūlymu e, atsisakyti arba panaikinti teisę atlyginimą. Ačiū, kolega Ekstromai, daugiau nėra norinčių kalbėti, galbūt mūsų ekspertai galėtų trumpai atsakyti abiejų kolegų užduotus klausimus. Pondė Salie, prašau. Taip, ačiū, norėčiau atsakyti jūsų klausimus, abu jūsų klausimus atsakysiu. Pabaigoje kalbėjote apie kolektyvinius susitarimus, įsakėt abejonių dėl kolektyvinių organizacinių, kolektyvinių kolektyvinėms organizacijoms priklausančių autorių, kuriejų. Taip tiesa, kai kuriuose valstybėse autorių nesijungia į organizacijas, asociacijas, tačiau kartu esame matę ir šalių, kuriuose yra kolektyvinių susitarimų, dėl kurių dėrėjus menininkų asociacijos arba e, kiti kolektyvai ir taip pat galėčiau Jums e, pateikti pavyzdį, kuriuo e, taip pat būtų galima atsakyti į Jūsų klausimą dėl naudojimo prievolės. Neseniai Prancūzijoje buvo pasiektas susitarimas tarp leidėjų ir autorių, kuriejų dėl elektroninių knygų ir jų leidimo Ir šis susitarimas yra tam tikras kolektyvinis sprendimas. Dažnai autorių asociacijoms tenka susidurti su panašiais atvejais, kai autorius pasirašo uh, sutartį prieš keliarius metus, po to ateina į asociaciją, skundžiasi, kad dabar jo knyga virto elektroninė knyga, arba būna atvirkščiai, kad e, ta knyga nėra išleista elektroniniu formatu ir autorius baiminasi, kad jis nebus šios naujosios rinkos e, dalis. Ir šiame kolektyvinėme susitarime pavyko nustatyti tam tikras e, bazinės prievolės, bazinius įsipareigojimus, tokią bendrą sandarą dėl kurios susitarė autoriai ir leidėjai. Ir tai yra labai svarbu, nes tai taps įstatymu, tai yra kolektyvinis susitarimas, kuris taps įstatymu ir juo yra užtikrintas visų susitrančiųjų šalių konsensusas. Vadinasi, bus lengviau įgyventinti tokį įstatymą. Nors, žinoma, kažkiek kažkokių išlaidų e, leidėjai patirs, bet vis dėlto jie visi susitarė dėl tokio naujo modelio. Manau, kad e, tokie nauji kolektyvinių susitarimų modeliai gali būti veiksmingi ir e, galima turbūt e, pasikliauti, kad esančios autorių asociacijos ir draugijos ne, nepaliks autorių vienų ir padės jiems išspręsti šios klausimus. Kalbant apie naudojimo prievolę, kalbame apie ją autorių teisėje. Kyla klausimas ne dėl teikimo rinkai modelių, kuris yra naudojamas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra nuostatų, kuriomis yra įtvirtinama naudojimo prievalė. Tai yra, tarkim, prievalė leidėjams teikti kūrinį rinkai ir užtikrinti, kad jis būtų e, nuolat e, prieinamas toje rinkoje. Yra žinoma ir teismo praktikos šiame kontekste, tačiau e, situacija yra kiek kitokia, kalbant apie elektroninės knygas, nes e, čia jau nebegalioja tie patys kriterijai. Ir net jeigu, e, tarkim, kalbėtume apie spausdinimą pagal pareikalavimą, jeigu leidėjas vykdo tą naudojimo e, prievalę, jeigu skaitmeninė knyga yra paskalbta internete ir kiekvieną kartą jūs galite užsisakyti e, egzempliorių ir jis bus atspausdintas jūsų prašymu. Taigi nuolat atsiranda naujų kriterijų, kuriuos reikia parengti, siekiant užtikrinti, kad kūrinių yra naudojama naudojamasi. Bet e, naudojimo prievolė visų pirma yra susijusi su e, tuo, kad kūrinys bus nuolat teikiamas, kad jis bus nuolat prieinamas. Dar viena rekomendacija galėtų būti susijusi su tuo, ką jūs minėjote. Jeigu autorius nebėra patenkintas tuo sandoriu, kur, dėl kurio jis buvo susitaręs su leidėju, jis gali iš naujo dėrėtis dėl sandorio arba gali susigražinti savo teisės ir kreiptis į kitą leidėją. E, gali būti ir atvirkštinė situacija, kai e, leidėjo nebedomina tos autorių teisės. Pavyzdžiui, e, leidėjas įsigijo kūrinį, e, jo teisės e, teikia kūrinį rinkai ir po to tos teisės jo nebedomina. Ir kam jam reikalingos tos teisės, jeigu leidėjas nieko su tuo kūriniu nebedaro. tuomet be abejo autorius gali susigražinti tas teisės ir kreiptis į kitą leidėją, kuris geriau pasinaudos tomis teisėmis rinkoje, bet tai niekaip nesusiję su leidėjo pastangomis reklamuojant, platinant tą turinį. Tokių argumentų galima pateikti ir teisme, jeigu teisme būtų keliamos bylos šią temą. Aš norėčiau taip pat dar pasakyti, kad mm, kai mm, nagrinėjome visas tas teisės nuostatas, supratome, kad naudojimo prievolės jau yra įtvirtintos kai kurių valstybių narių teisės aktuose. Bet ne visuomet yra ta sąsaja tarp naudojimo prievolės ir e, galimybės susigražinti teisės. Jeigu leidėjas gamintojas nebevykdo savo prievalės, e, jis gali gražinti teisės autoriui, e, kad autorius e, galėtų kitur jas panaudoti. Tai yra labai įdomi tema ir labai įdomu ją panalizuoti ekonomikos srityje. Bet supratome, kad jeigu naudojimo prievalė yra įgyventinama be e, teisų susigražinimo galimybės e, tai nėra labai veiksmingas modelis. Kalbant apie atlyginimą ir autorių teisės, e, sunku viską labai trumpai paaiškinti. Į tai reikia pasigilinti ir reikia čia mm, suprasti, kad kalbame apie atlyginimą, kuris autorių teisėje yra, reiškia teisingą atlyginimą numatytą įstatymais. Mm, yra vadinamoji teisė gauti atlyginimą vietoj naudojimo teisės. Yra ir skolinimo teisės. Pavyzdžiui, kai jūs skolinate autorių teisės, o leidėjas jums moka atitinkamą atlyginimą. Galbūt jūs nustebins, kad daugelį šalių tų atlyginimo teisų atsisakoma sutartise, nepaisant to, kad tai visiškai prieštarauja šalies teisiniai sandarai. Ir Liuksan byloje būtent ir buvo susiklošiusi tokia situacija kai atsirado naujų e, naudojimo prievolių, naudų naudojimo sąlygų. O mūsų nuomonė būtinai reikia skatinti visus įmanomus naujus e, naudojimo modelius. Ta norėjome pabrėžti. Ačiū. Jau daugiau nėra norinčių paklausti, norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų ekspertams. Tyrimas iš tiesų buvo naudingas, autorių gretutinių teisų tema Europos parlamentui rūpės taip pat ir kita kadencija bus viena iš prioritetinių temų. Dar ponė Lichtenberger žodis, prašau. Aš tik norėjau štai ką pasakyti. Iš tiesų, autorių vietinių teisų tema mums rūpės ir toliau. Reikia kažkada baigti vykdyti šią bendrąją reformą, tačiau jeigu mes pamiršime sutarčių teisų aspektus, tai e, kalbėsime, šaudysime tušiais šoviniais ir mūsų nutarimai bus naudingi galbūt 15 didžiųjų platintojų Europoje, kuri nieko bendro neturi su e, pačia kūryba. Mums svarbu, kad e, atlyginimą už kūrinį gautų jo autoriai, o ne tie, kurie kūrinį platina pateikia į rinką. Svarstant šio tyrimo išvadas, <clears throat> reikia kalbėti apie uh, autorių teisų administravimo asociacijas, tačiau ir jų veiklos reforma. Tai reikia kalbėti e, apie tai, kad pinigus gautų tie, kurie turi juos gauti. Dabar e, praleiskime, tai jau baigime svarstyti trečią dabar tvarkas klausimą, pradėkime uždarą postį, prašau visų tų, kurie neturi teisės uždaro posėdžio metu būti salėje iš jos išeiti, skelbime trumpą pertraukėlę tam, kad mūsų technikai galėtų išjungti vaizdo transliaciją internetu. Bonjour.